mūsų darbo tvarkė. Kitas klausimas yra pono Danielis pranešimas, mėlynas saugimas, tvaraus jūrų sektoriaus augimų, jūrų transporto ir sąjungos turizmo pagerinimas. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai. Keturias minutės. Što, kyrie proedrė, kyrie epitropė, βασική αιτία της μεγαλύτερης κρίσης χρέους. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai dėl skolų krizės ir didėjančio nedarbo praradome ES nemažą dalį konkurencingumo. Buvome išstumti į ekonomikos pakraščius naujų stiprėjančios ekonomikos šalių, todėl mums reikia ieškoti naujų augimo galimybių Vis tik tai turime pasitelkti tikrovišką požiūrį, turime siekti atskirų sektorių saveikumo, bendradarbiavimo, nes 28 ES valstybėse narėse veikiančios įmonės labai dažnai apsiriboja savo veikloje tik tai savo šalies teritorijoje. Turime daugiau dėmesio skirti tokioms rytims kaip kalna kasyba, jūrų transportas, e, kiti sektoriai, kurie galėtų būti naudingi, tiksliau bendradarbiavimas galėtų būti naudingas, <clears throat> jeigu jis apriektų taip pat ir pakrantės regionus, Išnaudodami šį potencialą galėtume pasiekti 92 milijardus eurų apyvartos ir sukurti 500 tūkstančių darbo vietų iki 20 metų. ES institucijos tačiau turi sudaryti tam atitinkamas sąlygas, turiuomenyje teritorinį planavimą, integruotą pakrančių e, administravimą, infrastruktūros projektus e, E, informacijos keitimas ir naujus finansavimo mechanizmus tam, kad e, jūrų sektorius ir jo ekonomika galėtų toliau vystytis, mums reikia pasitelkti strateginį planavimą ES lygmenių, koordinuoti veiksmus tarp atskirų politinių sričių ir siūlyti taip pat naujas iniciatyvas beigi priemonės tam, kad galėtume visapusiškai pasinaudoti esamų potencialų. Turime skatinti viešojo privataus sektoriaus bendradarbiavimą ir e, atsižvelgiant į neseniai patvirtintus ES naujausius prioritetus, jeigu valstybės narėse ribojamos viešosios investicijos, yra labai svarbu, kad e, brangiai kainuojančius projektus, tokius kaip energetikos arba transporto infrastruktūros projektus, e, tinkamu mastu finansuotume nuo 2014 iki 2020 metų ir vėlesnių laikotarpių. Tam turime pasitelkti tiek ES fondų, tiek lėšos, tiek ir kitas finansavimo priemonės. Pagrindinė sąlyga gauti paramą iš ES fondų yra pridėdamo, pridėdamoji vertė ES mastu. Privalome užtikrinti visapusišką jūrų sektoriaus ekonomiką, kuri nebūtų žalinga aplinkai ir prisidėtų prie kovos su klimato kaita. ES tautos jau ištisus šimtmečius <clears throat> siejo savo ateities viltis su jūra, tą turime konstatuoti, todėl labai džiugu, kad komisija yra parengusi atitinkamą komunikatą, jį paskelbė, taip pat tikimės, kad bus imtasi visų būtinų nu, priemonių, kad e, komisijos pasiūlymai būtų gyveninti. Dėkoju bendra pranešėjams, šešėjams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą visiems tiems, taip pat dėkoju, kurie prisidėjo rengiančiai pranešimą. Norėčiau dabar stikti žodį. Kitiems kalbėtojams pirmoji kalbės ponė Patronėš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakinti komisiją, pranešėją ir šešėlinės pranešėjus už jų indėlį skatinant mėlynai augimą, e, panaudojant transportą, turizmą, erdvės planavimą, e, akvakultūrą, žankystės sektorių, laivų statybą, energetikos sektorių investicijas, inovacijas, e, kasybą jūros dugne. Labai svarbu atsižvelgti į visą tai, apie ką kalba šis pranešimas. E, perdirbimo nepakanka, norint patenkinti pramonės poreikius. Tad e, mums reikia pradėti kasybos darbas jūros dugne, reikia ieškoti ten rūdų, reikia pagalvoti, kaip e, naująją kasybą panaudoti draugė su perdirbimu, kad turėtume pakankamai metalo. Turime galvoti, kaip tai padaryti tvariu veiksmu tai puikia proga surinkti solidžią mokslinę informaciją apie kasybą ir gavybos pramonę. E, mes turime ieškoti galimybę tai daryti, galimybių tai daryti tvariai. Dabar žodis poniai Liupkevai. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Поздравявам. Ačiū pirmininkė komisijos narė. Norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus tokį e, išsamų e, pranešimą. Čia e, kalbam apie sektorinės jūrų politikas. Melinosios politikos nebus, jeigu nebus jūro, jūrų kultūros. E, ji svarbi, tai procesas e, apimantis daug institucijų organizacijų, skaitant švietimo sektorių. Vis dėlto mokymo programuose nėra tokių dalykų, kurie būtų skirti jūrų e, dalykams. Profesinės jūrinės mokyklos nėra labai populiarios. Uh, jūrinės profesijos nelabai e, patrauklios ir aukštosiose mokyklose. Jūrinės valstybės e, turėtų laikytis aiškios e, politikos, integruotos jūro politikos. Mm. Reikia jeigu nebus suderintos teisinės sistemos politika, bus e, pasmerkta reikia integruotos jūro politikos Europos Sąjungoje. Norėčiau paminėti, jog čia turėtumėm grįžti prie dosios jūros politikos e, rengimo, tai labai svarbu jos ateičiai. Ačiū toliau žodis poniai Maisner. Ačiū pirminiai, iki 50 metų Žemė gyvens 9 milijardai žmonių, todėl mums neužteks vien tik tai sausumos, kad visi galėtume sutilpti, reikės susikurti ir jūrose, todėl jau prieš 7 metus pradėjome e, plėtoti integruotą jūrų politiką, vis daugiau dėmesio mokslo tyrimų srities skirdami jūrai, mes norime e, jūros ištekliais pasinaudoti pakankamai tausiai ir tvariai, todėl ir buvo patvirtinta e, ši integruota jūrų politika. Šiandien kalbame apie mėlynąjį augimą, tai turėtų būti jūrinis e, Europos strategijos iki 2020 metų ramstis, siekiant kurti daugiau darbo vietų. E, reikėtų plėtoti jūrų turizmą, energetikos galimybės, nes iki šiol tik 10 procentų galimybių jūrose buvo tinkamai išnaudota, taigi e, žengėme teisingų kelių ir turėtume nesustoti pusiaukelį. Norėčiau padėkoti ponui Danielis ir poniai Damanakį už parengtą pranešimą. Jums taip pat labai ačiū už jūsų mintis. Toliau užsiregistravo kalbėti ponas Gisogėlos. Dėkuoju. Labai svarbu vystyti aplinkosaugą ir kartu turėti omenyje jūros erdvės plėtrą, kadangi ekonomika priklauso nuo jūros politikos taip pat. Taigi labai svarbu išnaudoti visus jūrų turtus ir kartu galvoti apie naujų darbo vietų kūrimą. Jauni žmonės, kurie baigė studijas, dažnai neturi darbo ir todėl čia yra labai didelė darbo vietų steigimo perspektyva. Reikia iš tikrųjų imtis konkrečių priemonių, kad mėlynoji ekonomika, mėlynasis augimas galėtų padėti skatinti užimtumą. Ačiū, pirmininkė. Aš atstovauju Toskanos regionui. Regionui, kuris taip pat susijęs tiesiogiai su jūra. Puikiai suprantu, kokių sunkumų iškyla šioje ekonomikos srityje. Čia galima sukurti labai daug paslaugų kurios būtų naudingos e, tūkstančiams namų ūkių ir verslo įmonės galėtų padėti plėtoti ekonomiką taip pat sparčiai. Italijoje labai išvystytas, išvysta e, tas turizmo sektorius, tačiau kita vertus negalima visko perleisti tarptautinėms didžiosioms turizmo bendrovėms. Reikalingos priemonės, kurios padėtų išspręsti labiau nutolusių regionų problemas. Pavyzdžiui, būtų galima pagalvoti apie Elbą salą, kuri patyrė ypatingos recesijos pasiekmes. Čia reikėtų pagalvoti apie papildomas investicijas. Dėkoju, pirmininkė. Airija, kuri baigė savo pirmininkavimą, šiandien iš tiesų teisingai pasirinko mėlynąjį augimą kaip vieną iš prioritetinių sričių. Pirmininkaujant Airijai buvo uh, reikalinga spręsti kitokias problemas, todėl šita tema galbūt buvo šiek tiek nustumta į šalį. Tačiau kaip ten bebūtų, mėlynasis augimas yra labai svarbus uždavinys, kadangi jis jėtinas ne tik tai su akvakultūra ir žuvininkystė, bet ir su mėlynaja energija. Tai yra vėjo jėgainių energija, kuri yra gaunama jūroje. Taip pat reikėtų paminėti ir naujasias mirinasias technologijas. Norėčiau atkreipti dėmesį taip pat ir į laivybą. Taip pat laivų statybą. Valstybės tarpusavyje e, konkuruoja ir aš manau, kad reikėtų derinti savo veiksmus per pasaulinę prekybos organizaciją. Ačiū, ponia Ponaninė. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir pasveikinti pranešėją, parengus gerą pranešimą ir pabrėžti porą dalykų, kurie, mano manimu, yra tikrai verti dėmesio. Mes visi norime tvarios plėtros, tvaraus augimo, subalansuoto augimo, ir e, sausumos, vidaus sausumos ir pakrančių regionų e, plėtros e, suderinamumo, kadangi iki šiol būdavo elgiamasi labai nesubalansuotai, pasinaudojant kai kurių regionų galimybėmis, o kitomis, kitų regionų galimybėmis nepasinaudojant ar nepakankamai naudoj, naudoj, naudojantis. Tad reik, reikėtų kurti papildomas paskatas, ekonominės paskatas e, pakrančių regionams. O kalbant apie akvakultūro, yra akivaizdu, jog ji turi būti tvari, apie tokią ir turime kalbėti. Ir ar kalbėtume apie maistą, ar apie e, vaistų, kaip antai antibiotikų naudojimą, mes turime suvokti, kad visa tai turi taip pat didelės įtakos akvakultūros kokybei. Dėkoju. Baigiu e, kalbėtojų sąrašą pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, dabar pateikiu žodį komisariai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Daneliui ir kitiems šešėliniams pranešėjams, visiems Europos parlamento atsakingiams komitetams rengusiems šį pranešimą. Aš noriu padėkoti transporto, regioninės plėtros, žuvininkystės komitetams, kurie parengė labai gerą pranešimą. Ir aš džiaugiuosi, kad visi kalbėtojai pripažino, kad šiame pranešime ir mūsų e, mėlynojo augimo iniciatyvoje yra e, tikrai novatoriškų pasiūlymų e, rinkinys, kuris atitinka labai realistinius ir, ir nuoseklius, nuoseklius tikslus, kurių galime siekti. Ir e, puiku, kad buvo apibriežti konkreči, apibriežtos konkrečios e, sritis, kurios turi ypatingą inovacijų kūrim, dėgymo, darbo vietų kūrimo potencialą. Tai yra e, penkios pagrindinės sritis, tai yra mėlynoji energija, akvakultūra, E, jūrų ir pakrančių turizmas, e, jūrų mineralinių išteklių gavyba ir mėlynosios technologijos. Ir aš norėčiau sustelkti kai kurios specifinius dalykus. Pirmiausia, dėl laivybos ir laivų statybos. Ar, ar, e, laivybos apskritai. Žinoma, mes susidurėme su įvairiomis problemomis, kaip tą pabrėžė ir pranešėjas ir kai kurie kiti parlamento nariai, tačiau norėčiau pabrėžti, kad uh, galima įvairiais būdais prisidėti prie šio sektoriaus tvarios plėtros, pavyzdžiui, mažinant e, CO2 emisijas, e, perkeliant, tai yra e, šalinant biurokratijos naštą ir skatinant inovacijas. Taigi čia mes dar turime didelį potencialą. O kalbant apie pakrančių turizmą, sutinku su pranešėju, jog pagrindinis čia kilantis iššūkis yra siekis užtikrinti, kad uh, E, šiame sektorija veikiantis žmonės, dirbantis žmonės turėtų atitinkamas kompetencijas, atitinkamas kvalifikacijas. Ir iki šių metų pabaigos komisija pateiks atitinkamus savo pasiūlymus ir gairias šiais klausimais. Taip pat labai svarbus ir tvarumo aspektas. Aš sutinku su kai kurių parlamento narių išreikštų susirūpinimu dėl to, kad yra kol kas nesuvo, pakankamai suvokiamas e, tvarumos, tvarumo veiksmų e, poreikis be abejo į, bet, į visas ateities e, mėlynojo augimo iniciatyvas bus būtina įtraukti šį aspektą, jeigu mes išsamei e, norėsime pasinaudoti visomis e, šios sektoriaus teikiamomis galimybėmis, ne darydami žalos aplinkai. Taigi, e, e, poveikio aplinkai aspektai yra e, svarstomi ir Europos pagrindų programos, tai yra tyrimų programa kontekste ir aš tikiuosi, kad iki jos, šios programos įgyvenimas prasidės rudenį. Aš taip pat sutinku su tuo, kad dar turime daugiau pastangų dėti ir atliekų valdymo srityje Ir čia reikia tikrai e, daugiau žingsnių daryti, tačiau būtina iš apsvarstyti visas įmanomas galimybės. Mums reikia, kad būtų e, kuriamos naujos vietos, e, tačiau ir būtų skatinama inovacinė aplinka, skatinamas inovacijų dėgymas, tačiau žinoma nedarant žalos aplinkai. Be abejo, reikia turėti omenyje sąlyga, jog tokiame labai e, ambicingame sektoriuje reikia laikytis tvarumo principų. Ir tai reiškia užtikrinti, kad jeigu e, yra imama vykdyti, pavyzdžiui, e, jūros mineralinių išteklių gavybos veikla, tuomet tokia veikla turi būti suderinama su aplinkosauginiais standartais. Taip to mes ir sieksime. Ir dar kartelį norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliams pranešėjams ir visiems šio rūmų e, nariams, kurie prisidėjo prie Melinosios iniciatyvos stiprinimo e, rengiant šį pranešimą. Dėkoju, sako pirmininkas, baigėme e, diskusiją šią temą ir balsavimas šiuo klausimu vyks rytoj 12 val. Ir dabar periname prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra ponios Toja pranešimo apie kooperatyvų indėlį įveikiant krizę. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Grazie, prezidentė. Nella kri... Ačiū, ponė pirmininkė.